ότι η έκθεση για τα καινοτόμα μέσα χρηματοδότησης έχει μια σημαντική προστιθέμενη αξία. Šiandien finansavimo instrumentų diskusija yra ypač svarbi. Mes turime ieškoti alternatyvių sprendimų, ieškoti naujų finansavimo e, šaltinių. Tačiau Europos ekonomika tiesiog, tiesiog e, šaukėsi naujų finansavimo instrumentų. Dar viskas yra svarbu dar ir dėl to, kad reikia numatyti ir reguliavimo priemonės, tai yra finansų priežiūros e, e, įstatymų paketas, kuris padės tobulinti ekonomikos valdymą. Taigi nauji, naujai finansavimo instrumentai yra gera galimybė ir parlamentui parodyti, kad vadovaujamasi sąjungos požiūriu. Mes taip galime pasiūsti ES ekonomikai signalą, kad galime imtis ekono... ES masto sprendimų, kurie gali būti papildyti, patobulinti nacionalinėme lygmenyje. Vakar jau šiek tiek kalbėjome apie finansinių instrumentų priežiūrą, taip pat e, aptarnėjame ekonomikos politiką Europos lygių ir galvojame, kad tie finansavimo instrumentai galėtų būti tas meduolis, kurį galėtume mes įteikti ūkio subjektams. Mes turime užtikrinti, kad ES ekonomikos politika būtų veiksmingesnė. Aš dabar norėčiau perėti prie, prie kompromisinių pakeitimų mūsiūlymų kurie buvo suformuluoti kartu su pranešėjais ir šešėliniais pranešėjais. 200 pakeitimų siūlymų yra pateikta, jie atspindi visą nuomonių įvairovę, tačiau vis dėlto mes turėtume rasti bendrų vardiklių, kad galėtume parengti tekstą, kuris būtų priimtinas ir kitoms institucijoms. Mes, parlamentas, turėtume kalbėti vienu balsu ir pasiūsti labai aišku signalą komisijai ir tarybai kompromisiniai pakeitimų siūlymai, kuriuos mes parengėme, remiasi trim tokiais tomis kryptimis. Tai visų pirmiausia dėl finansų sektoriaus apmokestinimo. Mes jau minėjome, kad kai kurie dalykai dar nėra pakankai labai aiškiai suformuluoti, yra įvairiausių apmokestinimo kelių. Pavyzdžiui, teksto penktajame punkte yra kalbama apie papildomus pajamų šaltinius, numatant mokesčius finansų sektorėje, taip pat susitarėme ir dėl tų sprendimų, kurie buvo priimti didžiajame dvidešimtuke. Ir taip pat turime atsižvelgti į tai, kad reikia siekti pasirašyti tarptautinius susidarimus šiuo klausimu. Todėl mes turime teisingai suformuluoti savo pasiūlymus, atsižvelgdami į valstybių narių gerąją praktiką ir įtikinti kolegas, kad prieimus sprendimą dėl tarbankinių operacijų apmokestinimo, mes neturėtume padaryti žalos apskritai finansų sektorėje. Mes turime užtikrinti finansų sektoriaus didesnį skaidrumą, tačiau siekti, kad nebūtų padaryta žalos. Taip pat mes domėjomės ir techniniais tokio apmokestinimo techniniais aspektais. Jeigu būtų kokia nors centrinė institucija, tai techninėme lygmenyje būtų lengviau spręsti visus iškilusius praktinius klausimus. Mes raginame komisiją atlikti poveikio vertinimą, atsižvelgti į tokius aspektus kaip geografiniai nei, nei skirtumai, skirtingi koeficientai, taip pat apmokestinimo uh, E, išlaidos ir taip pat tų pajamų, kurios yra gaunamos iš apmokestinimo e, jų naudojimas bei valdymas. Dar yra neišspręstas ta, keletas aspektų. Pirmajame punkte, pavyzdžiui, mes remiamės kovo mėnesio parlamento sprendimu dėl poveikio įvertinimo, jeigu būtų numatytas toks uh, Mm, finansinių sandorių mokestis. Praėjusią savaitę antradienį Strasburgė mes mm, EPP pateikė savo siūlymą, pakeitimo siūlymą šiuo klausimu ir taip pat ten atkreipiamas dėmesys į kovo mėnesio priimtą sprendimą ir siūloma ieškoti bendrų vardiklių ir kad pati savoka finansų sektoriuje būtų, kad mokesčių savoka finansų sektoriuje būtų apibriešta. Taigi reikia pateikti formuluotę, dėl jos buvo susitarta, jai reikėtų pritarti ir apsispręsti. Septintajame punkte dar yra neišspręstų klausimų. Jau įvyko daugybė susitikimų, dėrybų ir pokalbių. Ir dabar kompromisinis pasiūlymas yra suformuluotas taip, kad, kad 73 punkte ponios Bėrės pasiūlymas yra perimtas kaip kompromisinis. Berės ataskaitos 73 punktas dabar tampa trečiuoju kompromisinio pasiūlymo punktu. Taip pat norėčiau priminti, kad šiuo punktu siekiama susitarti dėl tarptautinių finansinių sandorių mokesčių ir jeigu to nepavyktų, tai tuomet būtų bandama įdėkti tokį mokestį Europoje. Tiek būtų apie finansų sektoriaus apmokestinimo dalykus. Antroje daly, dalyje, kur kalbama apie euro obligacijas, buvo pasirinkta kita antraštė siekiant parodyti, koks skirtum, skirtumas tarp Europos e, paskolos e, tai obligacijų ir, ir euro obligacijų. Šiuo metu dėl euro obligacijų vyksta labai aktyvios diskusijos, teigiama, kad euro obligacijos gali padėti tiesiog valdyti skolų politiką daug geriau ir veiksmingiau. Ir taip pat yra siūloma papildyti šį tekstą parlamento sprendimo, įtraukiant parlamento gruožio mėnesio atitinkamo sprendimo tekstą nurodant, kad komisija turėtų išsiaiškinti, ar apskritai tikslinga išleisti į apyvartą euro obligacijas. O kalbant apie euro obligacijų e, finansavimą, tai čia yra pateikiamas pasiūlymas, kad išleidus obligacijas reikėtų siekti įgyvendinti strategijos 2020 tikslus. Taip pat norėčiau pakalbėti apmokestinimo techninės detalės. Apmokestinimas turi būti numatomas pagal e, taip kaip e, e, aplinkosaugos rytyje teršėjas turėtų mokėti. Mes puikiai žinome, kad ir energetikos srityje yra būtina numatyti tinkamus mokesčius, atsižvelgiant į pagrindinį CO2, iš, CO2 išmetimo kiekio kriterijų. CO2 mokestis turėtų būti labai konkretus, jis turi skatinti atitinkamai elgtis atsižvelgiant į aplinkosaugos reikalavimus. Taip pat reikėtų pagalvoti, e, ar nereikėtų kartu derinti šio mokesčio su e, didžiojo dvidešimtuko valstybėmis, taip pat e, ir su pasaulio prekybos organizacija. Yra pateikti ir komisijos pasiūlymai Taip pat ITRA komitetas, ITRE komitetas yra pateikęs savo pasiūlymus. Dėl finansavimo instrumentų taip pat suradome kompromisą, tačiau dar reikėtų atsižvelgti ir vystimosi komiteto pasiūlymus. Taigi tiek įvadinių pastabų dėl apibendrintų pasiūlymų. Norėčiau padėkoti šešėlinėms pranešėjams už bedarbiavimą, už pasirengimą ieškoti kompromiso ir tikiuosi, kad septintajame punkte taip pat rasime sutarimą, kadangi ir ši tema yra labai plačių siekių ir labai svarbu, kad mes ir toliau gintumėmės europi, gintume europinį interesą ir kad užtikrume didesnį nesavyką ir e, užtikrintume mūsų bendrus veiksmus. Muchísimas gracias. La señora Podimata ha hablado como Los Ángeles. Labai ačiū Jums, ponia Podimata. O dabar sutiksiu žodį Danutai Hubner EPP stoviai. Norėčiau pasakyti, kad suvokiama, jog e, kalbame apie labai sudėtingus klausimus. Mes, kaip pranešėjai, mano nuomonė, pasiekėme labai nemažai, siekdami galutinio kompromiso. Tačiau, kaip sakė Ani Podimata, dar liko labai nemažai ką nuveikti, kad iš tikrųjų susitartume dėl tų kompromisų būtų ir politinė prasme labai neblogai, jeigu rastume bendrąją poziciją. Ir tikiuosi, kad mums pavyks tą padaryti iki balsavimo kitą savaitę. Nebereikia kartoti to, dėl ko susitarėme, bet trumpai pakalbėsiu apie porą liekančių skirtumų, skirtumų apie kuriuos tebe diskutuojame. Pone Podimatas sakė, kad svarbiausias dalykas yra finansinių sandorių mokestis pranešėja siekia laikytis teksto, dėl kurio buvo balsuota, tai yra ponios Berės pranešimas. Mintis yra tokia, reikėtų įvesti ES mastų finansinių sandorių mokestį, tai laikoma visai pasitikėjimu teisinančią galimybę. Mes suvokėme, kokia yra potenciali nauda finansinių sandorių mokesčios mastu ir kokie yra trūkumai. Ir mes dabar turėtume palaukti poveikio vertinimo, pasižiūrėti į jį visas galimybės. Ir kai iki vasaros jau bus apsitarta ir jeigu atrodys, kad reikia tokio mokesčio, galėtume žengti toliau. Bet dėl to dar turėsime padirbėti ateinančių metų, kad galėtume apsispręsti, kiek galime siekti kompromisų ir panašiai. Pritariu Anipodimatai dėl pirmosios pastraipos. Ten minima kovo mėnesio praeitų metų rezoliuciją ir tikiuosi, kad galime susitarti dėl to, dėl e, dalykų, kuriuos galėtume pasiimti iš rezoliucijos. E, suprantu, kad dėl euroobligacijų ir CO2 mokesčio yra lyg ir susitarta, dar reikia galutinius sprendimus priimti dėl nuorodos išteklių valdymo, galimų išteklių valdymo, iš finansų sektoriaus e, sandorio apmokestinimo. Aš noriu pasakyti, kad kol kas dar ne dėl visko susitarta, bet labai jau esame arti sprendimo. Tikiuosi, susitarsime iki kitos savaitės balsavimo. Dėkui, pirmininkė. Ačiū, Danuta. Ponas Smith. Šmitas, atsiprašau. Dėkuoju, noriu padėkoti ir poniai Podimatai. E, Danuta Hubner paminėjo, kad klausimai yra labai sudėtingi, mes tai žinome, bet jau keletą valandų apie tai esame kalbėję. Aldė praeitą savaitę Strasbūrė apsisprendė dėl tam tikrų išvadų E, dvi problemas likusios yra finansinių sandorių mokestis ir euroobligacijos. Bet manau, kad e, lengviau yra išspręsti klausimą dėl euroobligacijų. E, pernai turime pasiektą sarimą dėl bendro mokesčio. O dėl finansinių sandorių mokesčio E, reikia paimti, buvo sakoma, kad reikia kai ką paimti iš Berės pranešimą, apie tai kalbėjo ponė Hübner, bet buvo labai sudėtinga dėl to apsispręsti per pastarąsias dienas dėl žodinio pakeitimo su žaliaisiais sutarti. Mes, Aldė, sutikome paimti, priimti visą tekstą, net jeigu ir balsuosime prieš tą dalį, kurioje pasakyta, kad ES uh, e, pirmoji turi įsivesti šį mokestį kaip pirmas žingsnis. Mes e, balsavome už berės pranešimą visą, bet susilaikėme dėl to dalyko ir manau, kad tokia procedūra turėtų galioti ir šį kartą. Toks yra mūsų kompromisas pasiektas Strasbūrė praeitą savaitę. Bet aš nežinau, ar EPP taip pat galvoja. Mes frakcija turime žinoti, ar jūs paremsite pranešimą, jeigu bus įrašytas toks tekstas, tokia formuluotė, nes kitaip tai man bus pačiam sunku įtikinti kai kuriuos iš kolegų, kurie nelabai pritarė tam pirmam žingsniui mokesčio įvedimo Europos Sąjungoje. Tai yra liekančios problemos, o šiaip tai atrodo, kad iš tikrųjų susitarėme dėl kompromisu. Tai tuo ir apsiribosiu. Ačiū. La señora Danuta Hubner quiere hacer. Would you like to clarify? Pone Hubner gal norėtų patikslinti tai, ką sakė. Stengiuosi kalbėti kaip galima aiškiau. Šiuo klausimu yra kilę nesutarimų, taigi dabar likus savaitė iki galutinio termino negalime pritarti formuluotėjai, kuri būtų tiesiogiai perkelta iš praėjusių metų pranešimo. Ten pasakyta, mano, kad finansinių sandorių mokestis turi būti taikomas kaip galima plačiau. Ta formuluotė nėra visiškai aiški, tai nėra pasaulinis e, finansinių sandorių mokestis. Toliau sakoma, jeigu nepavyks to padaryti, tas mokestis turi būti įvestas Europoje. Nemanau, kad turėtume kalbėti taip tiesmukiškai, reikėtų palaukti poveikio vertinimo, kurį atliks Europos komisija. Ir komisijos atstovas berots tris kartus čia viešai pasakė, kad tas vertinimas bus baigtas iki vasaros. Taigi, jeigu teisingai supratome komisiją, šis mokestis Europoje gali būti įvestas tuo atveju, jeigu pasauliniu lygiu kitos valstybės jį atmes. Tokiu atveju būtų galima nagrinėti galimybės įvesti šį mokestį Europoje, bet be komisijos atlikto poveikio vertinimo negalime pritarti šiai minčiai, kadangi šiuo etapu dar negalime išsamei įvertinti finansinių sandorių mokesčio ES privalumų ir trūkumų. Kaip suprantu, dar turime porą dienų galutiniam dokumento variantui parengti. Taigi tiek. Ačiū. Norėčiau paklausti komisijos atstovų, kada bus pateiktas dokumentas, apie kurį kalbėjo ponia Hübner. Pone Hübner, negirdėjau, ko manęs klausėte. E. Ne, klausiau komisijos, kada ji galėtų mums pateikti poveikio vertinimą. E, poveikio vertinimas bus e, parengtas vasarai. E, el señor, ahora tengo al señor Lam, eh, Philippe Lambert de Los Verdes. Philippe. Gracias, presidente. C'est à toi. Well, I don't want to interfere in a... Philippe Lambert. Nenoriu kištis į diskusija tarp liberalų ir Europos liaudės partijos frakcijos. Džiaugiuosi, kad Danuta ir Ola dalyvauja diskusijoje. Turiu pasakyti, kad čia išvelgiu sąsąją su vakar vykusiamis diskusijomis dėl ekonominės valdysenos. Aš dabar kreipiuosi į Aldį ir EPP. Abi frakcijos primiktinai prašo, kad būtų grįžta prie tvarių viešųjų finansų būklės, kad būtų mažinamos valstybės skolos. Aš tai suprantu, jūs apie tai aiškiai kalbate. Tačiau tuo pačiu metu jūsų frakcijos sako, kad reikia investicijų, kad būtų įgyvendinta 20 metų strategija. Dalis tų investicijų yra privačios, dalis viešos, valstybinės. Kas kart, kai pradedama kalbėti apie išteklius, kurie suteiktų galimybę užtikrinti investicijas į 20 metų strategijos tikslų įgyvendinimą, tai tada jūsų atsakymas yra arba ne, arba apie tai reikia pagalvoti, arba reikia atlikti poveikio vertinimą. Ir aš tikrai esu sutrikęs. Man norėtųsi suprasti, kaip jūs derinate savo taupimo siekį ir investicijas į 20 metų strategijos įgyvendinimą. Jeigu negalime apmokestinti mm, korporacijų, tai yra ben, turiu galvoje bendro pelno mokesčių bazę, jeigu mes nesugebame mm, veiksmingai kovoti su E, sukčiavimo mokesčių srityje, nes nėra remiamas visapusiškas informacijos keitimasis, tai vienintelis būdas yra apmokestinti pajamas, tai yra darbo jėgos pajamas. Tai reiškia, kad būtų apmokestinami tie, kurių gebėjimai mokėti mokesčius yra mažiausi. Taip pat reikia neužmirsti ir bedarbių pašalpų ir kitokios viešosios paramos. Taigi aš norėčiau suprasti, kaip jūs dėliojate viską į šią lygybę, kaip jūs derinate skaičius, nes labai nuoširdžiai sakau, dabar to nesuprantu. Taigi siūlau likti prie beres pranešimo formuluotės, jeigu jums sunku jai pritarti, tai prašau pateikti patikimų alternatyvų, nes m, mm, pagal jūsų nuostatą kalbėtume apie taupimą be jokių papildomų išteklių. Aš turiu pasakyti, kad jūsų minčių ne, neįmanoma tinkamai pristatyti piliečiams. Now the, the floor is to Ivo Strejček. Ivo Strejček. Ačiū pirmininkė, labas rytas, ponios ir ponai. Nenoriu tęsti pono Lambert iškalbingo pasisakymo, nors kai kurios jo mintis yra įdomios. Aš norėčiau kalbėti apie ponios Podimatą pranešimą. Vertinu jos atliktą darbą. Šis klausimas yra labai sudėtingas, tai yra struktūrinis klausimas ir, kaip sakė ponas Lambert, tai yra kai kurioms ES valstybėms narėms sunkiai virškinamas klausimas. Taigi čia buvo pasakyta tiesa. Nen, nenoriu daug kalbėti apie novatorišką finansavimą. Mes dar tik pradedame fiskalinį konsolidavimą ES valstybėse narėse. Taigi mano nuomonė ir ECR frakcijos nuomonė, Europos parlamentas ir jo nariai turi apie tai kalbėti. Taigi manau, sunkiai pavyktų išvengti formuluočių ir sakinių, kuriuose būtų sakoma, kad e, Europos institucijų programų, programos neturėtų būti tęsiamos ir kad neturėtų būti taupoma, neturėtų būti mažinamas biudžetas. Bet tokia yra mano įžanginė pastaba, nenoriu jos kartoti. Dėl to, kas sakė EPP atstovė ponė Hubner, ji kalbėjo apie finansinių sandorių mokestį ir finansinės veiklos mokestį. Jeigu toks mokestis būtų įgyvendintas tik ES, tai padidėtų našta finansinėms institucijoms ir Europos verslas būtų mažiau konkurencingas nei kit kitos pasaulio bendrovės. Taigi klausimas yra sudėtingas ir galiu Jūs patikinti, kad kai kurioms valstybėms narėms, kaip ir parodys Europos vadovų taryba, kai kurios valstybės narės vadovų taryboje blokuos tuos galimus mokesčius. Mes nepritarsime jokiems pakeitimams, kurie, kuriais daugiau įgaliojimų apmokestinti ar rinkti mokestinės pajamas perduotų Europos institucijoms be atskaitomybės ir be skaidrumo. Toks žingsnis būtų pavojingas. Mes e, ne pritarsime jokiems mėginimams e, skolintis papildomų lėšų iš valstybių narių, nes e, juk mokesčių mokėtojai yra piliečiai. Ir ponios podimata, o pono, ponios podimata pranešime yra tam tikrų formuluočių, kurios leidžia spėti apie tokius mėginimus. Pranešime akcentuojama būtinybė restruktūrizuoti fiskalinę politiką ir nacionalinius biudžetus, kad biudžetai sustiprėtų ir būtų modernizuoti. Noriu Jūs patikinti, kad mūsų frakcija nori išvengti socialinio sumaišties, kuri gali kilti valstybėse narėse įgyvendinus struktūrinės reformas. Toliau euroobligacijų klausimas. Aš suprantu, kad euroobligacijas galima vertinti įvairiais ideologiniais požiūriais. Vertindami galime išvelgti euroobligacijų privalumų ir trūkumų. bet įtariu, kad e, euroobligacijos gali sukelti pavojų ir euroobligacijos gali tapti užsleptų būdų perkelti valstybių narių skolas į federalinį lygį, į Europos lygį. Taigi manau, kad mums reikėtų pasigilinti į turimas finansinės priemonės, užuot ieškojus naujų išteklių. Tokios būtų mano trumpos pastabos. Ačiū. Dėkuoju kolegai Strečiak, o dabar kalbės. Kitas kolega Tarkiečiau, reikėtų priminti, kad poveikio vertinimas buvo dalykas, dėl kurio susitarta rudenį. Ir todėl mes turime laukti iki vasaros, nors, e, e, žinoma, palkėti reikės pakankamai ilgai. Dėkoju, pirmininkė. Ponas Kliūtė. Norėčiau padėkoti kolegijai Kodimata už gerą darbą, už tų galimų pajamų šaltinių struktūrišką pateikimą. Taip pat buvo atsižvelgta ir į kairiųjų programų reikalavimus dėl finansavimo šaltinių, tačiau vis dėlto problemos dažniausiai iškyla jau smulkmenuose mažoje darbo grupėje buvo labai sunku suderinti visus posėdžių, visas posėdžių datas ir mes ne visi visada dalyvavome tuose posėdžiuose. Norėčiau atkreipti dėmesį į tarptautinį finansinių sandarių mokestį ar Europos finansinių sandorių mokestį. Šiame dokumente kalbama, kad būtų naudinga pirmiausia įvesti Europos finansinių sandorių mokestį, kadangi Europoje yra struktūros, yra parlamentas, yra institucijos, kurios gali užsiimti šio mokesčio įvedimu. ES yra viena iš didžiausių ekonominių erdvių ir gali imtis tokio uždavinio. Tarptautiniu mastu situacija kiek sudėtingesnė, kadangi nėra atitinkamų struktūrų, kurios galėtų per trumpą laiką ir veiksmingai susitarti dėl tokio mokesčio, kadangi tarptautiniu mastu nėra konkrečių uh, institucijų, suinteresuotų šalių, kurios galėtų susitarti. Aš žinoma pagėdaučiau, kad toks mokestis atsirastų, tačiau matau, kad sunku būtų jį įvesti. Tad todėl manyčiau, kad pirmiausia reikėtų pradėti ES lygių, kadangi tai yra įmanoma, tai yra padaroma ir yra sukurtos atitinkamos institucijos. Taip pat norėčiau pritarti kolegai Filip Lambert nekartosiu jo minčių, pasakysiu, kad aš jam pritariu, tačiau norėčiau atkreipti dėmesį į dar vieną aspektą. Kolega kalbėjo apie investicijų būtinybę įgyvenant strategiją 2020, tačiau aš norėčiau dar kartą priminti tai, ką sakiau vakar, kadangi praėjusiai metai buvo kovos su skurdu ir socialinė atskirt, atskirtimi metai ir komisija buvo suformulavusi labai plačiai siekiančius tikslus, siekiant e, išguiti skurdą ir kovoti su socialinė, socialinėmis problemomis. Buvo kalbama apie tai, kad reikia taupyti Tačiau dabar pats laikas parodyti piliečiams, kokia yra ES nauda. Todėl mes turime dar kartą pabrėžti, kad naudinga visiems būtų, jeigu ES lygių būtų konsoliduojami e, finansai. Tokios būtų mano pastabos. Dėkuoju. Dėkuoju kolegai Krūtė. Dar liko septynios minutės diskusijoms. Penki kolegos pagėdauja pasisakyti. Todėl prašau kalbėti kuo trumpiau. Norėčiau pakalbėti apie projektinės obligacijas. Kolegos pateikė e, pasiūlymų dėl pakeitimų. E, šiuo klausimu. Aš pateikiau pasiūlymų ir jūs sakote, viskas atsispindo kompromisuose, bet aš nieko nematau tuose kompromisuose apie mano pasiūlymus. E, arba turi žodži, būti pagrindiniai žodžiai rašyti tuos kompromisus, arba mes reikalausime atskiro balsavimo. Šiaip aš nematau, kad šis klausimas būtų labai prieštaringas. Mes nesakome, kad prieštaraujame projektiniams obligacijoms, bet sakome, kad reikia e, užtikrinti tam tikras sąlygas. Pirmasis pakeitimas šiuo klausimu e, buvo pateiktas dėl Europos investicijų banko ir ponia Makovei panašiai apie tai kalbėjo. Taigi buvo kalbama apie tai, kad jeigu gali susidaryti tam tikrų e, įsipareigojimų papildomų, apie tai reikia aiškiai pasakyti. E, Taigi mes norime, kad tai būtų ir šitai kompromisai arba norime atskirai, kad būtų balsuojama dėl mūsų pasiūlymo. Kitas dalykas yra tarptautinio e, pobūdžio projektai. Mes norime, kad būtų peržiūrėtos nuostatos dėl šių pasiūlymų. Valstybės narės labai jautriai žiūri į klausimus, kurie gali būti susijęs su bendromis garantijomis. Ir jeigu mes galėtume pasižiūrėti į tai, kaip potencialiai galėtume išmintingai pasinaudoti finansavimo ir išvengti moralinio pavojaus galimybės, tai tada e, pasi, pasižiūrėkime į šį klausimą ir priimkime e, šį pasiūlymą domen. Mes prašome, kad būtų balsuojama dėl 157 pakeitimo arba kad tai būtų įtraukta į. E, kompromisą. Kitas dalykas - finansinė inžinierija. Aš e, labai neigiamai vertinu tokį terminą ir prašyčiau kažkaip pakeisti formuluotę. Dar vienas dalykas susijęs su ES biudžetu, jam turi būti taikomas toks pats skaidrumas, e, trijų metų prognozavimas ir jeigu jūs remiate daugiau mokesčių ES mastu, tai labai pakeis ES biudžetą ir tikiuosi, kad jūs pritarsite mano pakeitimams, kurie reikalauja užtikrinti tokį pat skaidrumo lygį ES biudžetui, kaip ir valstybių narių biudžetams. Ačiū, Viki. Dabar ponas Pulman. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Ponas Bulman. Dėkuoju poniai Kudimata už didžiulį darbą. Taip pat dėkuoju ir šešėliniams pranešėjams, kadangi žinau, jog kelias iki galutinio sprendimo dar yra pakankamai kontroversiškas. Norėčiau priminti Jums, mėly kolegos, vieną ekonominę datą ir priminti, kodėl ta diskusija vyksta kadangi socialistai ir demokratai nori kalbėti apie naujas pajamas. Kolega Gafferber kalba apie tai visą laiką, kai jisai pradėjo dirbti parlamente. Tačiau jeigu pažvelgsime į 2007 metus, į viešoje sektoriaus įsiskolinimą eurozonoje, tai kolegė Hübner, žinodama puikiai šią situaciją, patvirtins, kad prieš finansų krizę įsiskolinimas siekia 60 procentų. Ir mes galėjome galvoti, kad įgyvendinsime šį tikslą. Tačiau dabar viešojo sektoriaus įsiskolinimas jau yra 80 procentų. Kodėl taip atsitiko? Todėl, kad taptautinė finansų krizė ištiko visas ES valstybės, tačiau pastarosios 35 procentus savo BVP pajamų panaudojo siekdamos išgelbėti jau sužlugusius bankus. Ir dėl to susidarė ta pusiausvyra. Ta pusiausvyra buvo pažeista dėl tų skolų. Prieš keltą dienų kolega Šemeta. Komisaras, e, manau, neteisus veikdamas šioje srityje. Ir e, tarybos atstovas lygiai taip pat vakar nesuvokė kokia dramatiška situacija. Ir ponia Hübner, jeigu šitas komitetas dalyvaus ir toliau tęsint tą nieko neveikimo uh, tradiciją, tai galiu pasakyti, kad jeigu situacija dar paštrės, tai greitai neliks eurozonos, eurozonos, prie kurios galbūt galėtų prisijungti Lenkija ir Švedija, Tačiau to neatsitiks, jeigu mes nieko nedarysime. Todėl mums reikia veiksmingų priemonių imtis atsakomybės mūsų piliečių atžvilgių. Mes turime suformuluoti labai griežtą poziciją ir tikiuosi, kad Europos liaudės partijos pateiktos formuluotės nėra galutinės ir jas dar galima patobulinti. Aš tikiuosi, kad mums pavyks susitarti ir jeigu tai yra paskutinis e, tekstas, tai kodėl ponios kol pasiūlymai nėra priimtini ir kodėl yra nelaukiama, kol komisija galų gale pateiks poveikio vertinimą. Sudo, seguimos estando fuera de tiempo. Recuerdo el proverbio español lo bueno si breve, dos veces bueno. Deja laiko nebe turime beveik. Prašom kalbėti kaip galima trumpiau, Markus jūs tiesus, kad komisaras iš tikrųjų teisus, kad reikia reikalauti poveikio vertinimo, tačiau praėjusiu metu vasario mėnesį, kai mes pareikalavome tokio vertinimo, mums buvo patikinta, kad jis bus atliktas. Taigi mes neturime e, vieni kitiems priekaištauti, kad mes tiesiog atidėliojame veiksmus, tai yra tiesiog procedūros, kurių reikia palūkėti. Šiandien kalbame apie inovacinės finansų sistemos ES mastu. Aš nežinau, ar naujų mokesčių įvedimas yra inovatyvus žingsnis. Jūs, kolegos žalieji, jūs žinote tik tai vieną atsakymą. Ir kadangi tas atsakymas man yra akivaizdus, aš nesu, e, nepritariu žaliesiems. Ir jeigu jūs teisūs, tai jūs turėtume ir pripažinti, kad reikia keisti visą finansų sistemą. Juk negalima teikti, kad dėl to, jog prasiskolino keletas valstybių, reikia pakeisti visą ES valstybių finansų sistemą. Tai, ko gero, Graikija ne, neturėtų mokėti, sakykime, ne 10 procentų palūkanų, o 3,5 procentų, kai buvo anais drachmos e, laikais. Todėl mes negalime tiesiog automatiškai permesti finansinės naštos ant kitų valstybių pečių. Taip mes neišspręsime prasiskolinusių biudžetų problemos. Neįspręsite jos tiesiog versdami įsiskolinti kitas valstybės. Tai nėra inovatyvu, galvojant apie 21-ojo amžiaus valstybę, kadangi gerovės valstybė, gerovės valstybė visuomet reikalaus papildomų finansų, tačiau ekonominių požiūrių vertinant reikia galvoti apie atitinkamą ekonomikos valdymą, inovatyvų valdymą, todėl atsakymas negalėtų būti e, naujų mokesčių įvedimas. Tiesiog taip mes bėgame nuo tikrųjų problemų. Time, I, I to... Labai trumpai kalbėsiu. Aš esu nu, dėkinga šešėlėms pranešėjams už tai, kad buvo siekiama rasti kompromisą, suderinti skirtingas nuomonės. Tai yra pagirtina. Aš noriu pasakyti, kad mums svarbu, kad šis komitetas ir parlamentas išliktų atviras įvairioms galimybėms, e, novatoriškiams dalykams finansinio paslaugų sektoriuje. Žinome, kad daug kas keičiasi šiame sektoriu ir mes nenorime paralyžiuoti visko savo nenoru. Aš sakau kolegams iš dešinės, jeigu mes parodysime jums, kad tai neturės dėlio poveikio e, konkurentams. E, e ar kitiems suinteresuotiems asmenims, tai jūs tada pasakysite taip, neprieštaraujame. Ir bankų pelnui ar premijoms e, tai nelabai turėtų turėti didelio poveikio, bent jau Junktinėje karalystėje. Valstybės narės turi užsitikrinti, kad išliks konkurencingos. Aš dar kolegoms pasakysiu, kad aš taip pat e, laukiu poveikio vertinimo iš komisijos, bet nelabai daug ko tikiuosi, nes pirmą kartą komisija atsisakė galimybės įvesti finansinių sandorių mokestį. Buvo pasakyta, kad finansinių paslaugų sektorius vis tik tai nemokama, nemoka pakankamai mokesčių, yra gavęs didžiulę subsidijas trilijonus eurų Ir mes bent jau iš savo pozicijų norime, kad būtų įdėktas tam tikras teisingumas. Mes norime teisingo požiūrio, norime, kad būtų įvesti tam tikri dalykai iš šį sektorių. Ir e, pasižiūrėkime tai, kas buvo pasakyta Berės pranešime. Šis sektorius turi įnešti savo įnašą į realiąją ekonomiką. Jeigu ta mintis atsispindės kompromise, tai aš iš tikrųjų e, balsuosiu už kompromisą. Žanpol. Dėkuoju, pirmininkė. Mes turėtume siekti suderinto mm, pranešimo netokio, kuris paprasčiausiai bus pamirštas e, stalčiuose ir niekam nerūpės. Ačiū, Ildiko. Iš tiesų, kad situacija, iš tiesų situacija yra sudėtinga. Tuo labiau, kad priimti šį sprendimą dar nes, nėra subrandintos prielaidos. Vakar uh, Vengrijos finansų ministras niekad nepasakė savo nuomonės taip ar ne. Jis bandė aptakiai formuluoti savo atsakymus, kadangi atsakymo taip ir ne nėra ir negali būti. Žinoma, papildomi mokesčiai šiek tiek stabdo ekonomiką. Tačiau jeigu mes galvojame apie didįjį dvidešimtuką apie susitarimus, tai ko gero turėtume pripažinti, kad e, apmokesnimas ne visada yra inovatyvus dalykas. Todėl man labai sunku įsivaizduoti, kaip šioje sudėtingoje situacijoje galima priimti greitus sprendimus. Pirmininkaujantis vakar minėjo, kad mums reikia labai greitai apsispręsti, tačiau man labai sunku įsivaizduoti, kaip, e, kodėl nepavyko beveik per vienerius metus parengti tos poveikio vertinimo studijos. Ji turi būti atlikta artimiausių metus. 24 pakeitimo siūlymas H dalis ten yra kalbama apie tai, kad stabilumo paktas yra priemonė tikslui pasiekti, tačiau tai nėra atsietas tikslas, jis turi būti tiesiogiai susijęs su priežiūra, priežiūros struktūromis, kurios yra uh, susiformavusios valstybėse narėse. Kitas dalykas uh, Jeigu mes neišsiaiškinsime, dėl kokių priežasčių kilo krizė, tai mes tiesiog nenutiesime gairių į ateitį. Dėkui Ildiko. Dar du kolegos pagidauja kalbėti. To, uh, Markus Ferber, I, I think you have been very clear uh, that basically. Ponas Lambert, Markus, e, tu labai aiškiai pasakai, reikia susiaurinti valstybės galės ir daugiau suteikti e, laisvės įmonėms. Bet ką tai reikš? Finansų sektorius pasidarys pernelyg didelis ir įdomu pastebėti, kad 7 milijonai vokiečių neturės užtikrintų darbo vietų. Kur e, jūs galvojate, tos įmonės, už kurias tai pasisakote, ras e, klientų, jeigu visi nuskurs? E, ačiū labai greitai viską išsprendėte, ponas Šmit. E, mes neturime tiek daug skurdžių darbuotojų, noriu pasakyti. Iš tikrųjų, eurozona turėtų sustiprėti, pasistengti o Lenkija, Švedija, kurios nepriklauso eurozonai, norės įstoti. Ir aš esu labiau optimistas. Aš esu už bendrąjį pelno, bendrąją pelno mokesčio bazę. Tačiau aš nesu tikras dėl finansinių sandorių mokesčio. Uh, O poniai Hübner galiu pasakyti, kad mes balsavome galiausiai už Berės pranešimą, tačiau balsavome dalimis atskirai dėl europietiškojo aspekto. Ir galbūt reikėtų laikytis to paties principo šiame pranešime. Aš noriu žinoti tiksliai atsakymą prie, prieš bandydamas įtikinti ar supykinti kolegas savo frakcijoje. Uh, Aš e, linkiu Jums sėkmės, sako pirmininkas, o dabar dar ponia Hubner. E, malonu, kai į mane kreipiamasi vardu ir aš norėčiau sureaguoti kai kurias pastabas. Šiame pranešime kalbama ne tik apie finansinių sandorių mokestį, bet ir apie finansinės veiklos mokestį kalbama, kai kurie kolegos atmeta tos mokesčius. Tačiau aš turiu pasakyti, kad akivaizdu, kad mes e, esame skirtingų ekonomikos teorijų šalininkai. Aš pritariu tam, kas buvo pasakyta, kad reikia augimo, tai yra e, svarbiausias susirūpinimą keliantis dalykas, reikia investicijų, kurios ateitų ir iš e, valstybinių šaltinių, tai yra nacionalinių biudžetų ir Europos biudžeto. E, ir privačių šaltinių. Mes, galvodami apie būsimą finansinę perspektyvą, turime e, galvoti, kokios lėšos ateis iš privataus sektoriaus, tai bus daugiausia finansų ir bankininkystės sektorius. Taigi, formuodami viešosios politikos priemonės, turime siekti, kad tos priemonės bent jau neužkirstų kelio privačiam augimo finansavimui. Taigi mes turime būti tikri, kad finansavimas padidės taikant naujas priemonės. Žiūrėdami, kas dabar vyksta kapitalo rinkose, kur patenka kapitalas, žiūrėdami į bankininkystės sektorių. Manau, mes šiek tiek susirūpinę laukiame kito išbandymo bankininkistės sektoriui, galvojame apie likvidumą. Mes tikrai neužsitikrinsime didesnio finansavimo investicijoms, jeigu taikysime tik europinį finansinių sandorių mokestį. Todėl Mm, aš ir mano kolegos iš EPP norėtume palaukti dar porą mėnesių, keletą mėnesių mm, ir sulaukti komisijos atsakymo. Tada bent jau žinosime, kad mūsų sprendimai yra kažkuo paremti, kad neapsiribosime vien politiniais pareiškimais. Manau, kad šis klausimas turėtų sulaukti ne tik politinių reakcijų. Ačiū. Eh, Silvi Gular, suteikiu tavo žodį, bet labai trumpai. E, mes nebeturime laiko prieš balsavimą labai trumpai. Daugelis kolegų bando rasti sąlyčio taškus, tačiau mane e, neramina vienas dalykas labai stipriai. Mes kalbame apie e, globalų lygmenį, tačiau reikia suvokti, kad neįvyks niekas globaliame lygmenyje. Jeigu sakysime e, savo rinkėjams, kad mes e, kalbame pirmiausia apie tą globalų lygmenį, tai tas reikš, kad mes iš tikrųjų galvojame tik tai apie rytojų, kuris vargu ar kada ateis. Mes turime sąžiningai kalbėti. Aš asmeniškai noriu išlaikyti poziciją, pagal kurią mes turėtume tam tikros e, erdvės veikti Europos Sąjungoje. Mes e, taip pat e, turime pareikalauti aiškesnių atsakymų iš komisijos. Praeitą savaitę, kai diskutavome darbo klausimus, užimtumo klausimus, pono Almunijos nebuvo, jis netėjo ir nebuvo kam atsakyti į mūsų klausimus. Mes turime reikalauti, kad e, komisija pateiktų savo poziciją dėl mūsų pranešimų ir aš dėl ponios podimatos pranešimo galiu pasakyti, kad iš tikrųjų galima kalbėti apie tam tikrus susirpnio taškus, bet reikia taip pat užtikrinti fiskalinį teisingumą. Dėkui, Silvi. Komitetas parašys laišką komisijai, e, paaiškins, kad mes nesame patenkinti tuo, kaip lietai reaguojama į mūsų prašymus. Ir tikimės, kad tai bus perduota komisijos nariui. Norėčiau padėkoti už jūsų pastabas. Norėčiau pakartoti tai, ką sakiau anksčiau. Mes turėtume pasistengti susitarti, rasti bendrą sutarimą, kuris parodytų, kad parlamentas gali dirbti veiksmingai. Aš norėčiau atsakyti jūsų klausimus dėl euro obligacijų. Tai nėra nauja idėja, kuri tiesiog atsirado krizės akivaizdoje. Ir tą idėją suformulavo ne tos valstybės, kurios panoro perkelti savo skolas ant kitų valstybių pečių. Ta idėja sklando ore jau daugelį metų nuo to, kai buvo sukurta ekonomikos ir pinigų sąjungą. 2000 metų lapkričio mėnesį jau buvo kalbama apie tai, kad euro obligacijų išleidimas į apyvartą labai svarbus vidaus rinkos sukūrimo e, elementas. Ir dėl politinės pusiausvyros, e, jėgų pusiausvyros e, taryboje ši idėja nebuvo įgyvendinta, o dabar ji prie jos vėl grįždama, žinoma, dėl to, kad ES ir ypač eurozona ištiko ekonominė ir finansinė krizė ir dėl to grįždama, grįžtama prie šios idėjos dar kartą. Todėl reikia išsiaiškinti šitą galimybę, tačiau aš noriu pakartoti, tai daroma ne dėl to, kad atsakomybė būtų perkelta iš nacionalinio į europinį lygmenį, nuo silpnųjų valstybių ant stipresnių valstybių pečių, tačiau siekiant įveikti krizę ir po to e, pabandyti e, padėti nacionaliniams biudžetams sustiprinti savo e, pozicijas, buvo kalbama ir apie atitinkamas sankcijas valstybėms narėms, kurie nesilaiko e, biudžeto tvarumo reikalavimų. Tačiau nepriklausomai nuo to, kas bus priimta čia, šiame komitete, reikia užtikrinti, kad piliečiai nebūtų nubausti už tai, kad jie gyvena silpnesnėje finansinių ekonominių požiūrį valstybėje. O dabar baigdama norėčiau pasakyti štai ką. Nenorėčiau vėl grįžti prie finansinių sandorių mokesčio pasaulio mastu ar tik Europos mastu. Į šį klausimą reikia ieškoti ne tik techninio atsakymo. Mes pirmiausia esame politikai, dirbame politinį darbą ir aš manau, mes turėtume pirmiausia pasiekti štai ką. Mes turime pasiūsti labai aišku politinį signalą dėl to, kad ši galimybė būtų kuo greičiau patikrinta, išsiaiškinta, ar galima apskritai ES įvesti tokį finansinių sandorių mokestį. Tačiau prieš tai turi būti atlikas po, tikras poveikio vertinimas, o mes turime pasiūsti e, sign, aišku signalą į išorę. Pavyzdžiui, Prancūzija, kuri dabar pirmininkauja didžiajame dvidešimtuke, kuri ir anksčiau pasisakė už tokį, tokio mokesčio įvedimą, turėtų gauti labai aiškę žinę nuorodas iš mūsų dėl to, kas jau buvo suformuoluota kaip idėja daug anksčiau. Taigi mes turime parodyti, kad reikia ryštingų pastangų, norint išspręsti susikaupusias problemas ir, žinoma, Europa turi parodyti savo pavyzdį politinių požiūrių o techniniai aspektai turėtų būti aptarinėjami vėliau. Aš vis dėlto tikiuosi, kad per artimiausias dienas mums pavyks susitarti. Ačiū. Bus balsuojama vasario pirmą dieną. Balsavimas e, plenarinėje sesijoje bus rengiamas kovo mėnesį. Manau, kad frakcijų pozicijos aiškios, turbūt neverta dabar į jas labiau gilintis, taigi arba reikia siekti kompromiso, arba labai aiškiai išdėstyti skirtumus. Baigiame nagrinėti šį punktą, periname prie kito. Tai yra ponos Sabin Kutaš pranešimas dėl Europos investicijų banko. Atsiprašau, pono Kutaš, už tai, kad vėluojame pradėti diskusijas šiuo klausimu. Pasistengsime suteikti jam kaip galima daugiau laiko. Ačiū, pirmininkė. Kalbėsiu trumpai, kad sutaupyčiau laiko. kad baigtume diskusijas iki 10.30. Europos investicijų banko metinė ataskaita yra 2009 metų banko veiklos analizė. Mes siūlome keletą gairių dėl Europos investicijų banko būsimos veiklos, nes šis bankas yra svarbi ES institucija ir politinė prasme, ir siekiant įveikti ekonomikos krizę siekiant ekonominio augimo ir finansinio stabilumo tikslų. nusprendžiau pabrėžti, kokį svarbų vaidmenį atlieka Europos investicijų bankas įgyvendinant e, strategijos 2020 e, tikslus, skatinant ekonominį augimą ir darbo vietų kūrimą. Šis bankas svarbus įgyvendinant projektus skirtus mažoms ir vidutinėms įmonėms ir E, kuriant e, energetikos ir transporto infrastruktūrą. Europos investicijų bankas dabar turi lankstesnių e, finansavimo galimybių ir lankščiau gali skirti finansavimą įvairiai veiklai. Europos investicijų bankui dabar jau leidžiama teikti techninę pagalbą. Techninė pagalba yra reikalinga tiems regionams, kurie įgyvendina konvergencijos tikslus, kad tie regionai galėtų geriau įsisavinti lėšas. Aš e, lauksiu visų savo kolegų nuomonių. Terminas teikti pakeitimus yra vasario 7 diena. Komitete šį pranešimą aptarsime vasario 28 dieną, balsavimas vyks kovo 15, o balsavimas plenarinėje sesijoje vyks balandžio 4 dieną. Ačiū. Pone Hubner, aš esu šešėlinė pranešėja ir manau, kad šis pranešimas nėra eilinis, kaip kai kas norėtų sakyti. Šis pranešimas labai svarbus parlamentui dėl jo parengimo laiko. Jis labai svarbus e, daugiametės finansinės perspektyvos, taupimo programų kontekste. E, dabar svarstome, kaip, iš kur gali būti finansuojamas e, augimas. Manau, kad pranešimą reikia nagrinėti būtent šiuo požiūriu ir labai akcentuoti būsimą Europos investicijų bankų dalyvavimą įgyvendinant ES biudžeto svertų funkciją kad ES biudžetas darytų kaip galima didesnį įtaką augimui. Taip pat reikia neužmiršti, kad Europos investicijų bankas jau svariai prisidėjo prie ES atsako į krizę, nes jis sustiprino ES biudžeto sverto funkciją. Taip pat dalyvavo daugelį bendrų finansavimo priemonių. Manau, kad rezoliucijoje reikėtų dar labiau akcentuoti EIB dalyvavimą panaudojant ES biudžetą, finansuojant programas. Taigi mes rezoliucijos projekte turėtume akcentuoti EIB pasiektus sėkmingus rezultatus perinant prie novatoriško finansavimo. Ypač turiu galvoje iniciatyvas skirtas mažoms ir vidutinėms įmonėms paremti, e, urbanistikos projektams įgyvendinti, Jessicos iniciatyvai įgyvendinti. Be to, šioje rezoliucijoje reikėtų pasidžiaugti EIB sprendimu kartu su komisija ir parlamentu ir toliau plėtoti iniciatyvas ir numatyti finansavimą, EIB finansavimą įgyvendinant e, įvairias ES politikos priemonės. Ir manau, kad e, reikėtų daugiau kalbėti apie projektų obligacijas, atsižvelgiant į tai, ką sakė Viki, kalbėdama apskritai kalbėdama apie skaidrumą. Manau, kad ES projektų obligacijos galėtų būti svarbus žingsnis pirmin, kai reikia didelių investicijų į infrastruktūrą. Komisija sakė, kad mm, transporto tinklams, transporto infrastruktūrai reikia 500 milijardų eurų ir tas lėšas būtų galima gauti iš projektų obligacijų, remiant Europos investicijų bankui. Taigi siūlau labiau akcentuoti EIB vaidmenį stiprinant ES biudžeto svertų funkciją ir ieškant naujų priemonių kurios padėtų sėkmingai gyvendyti didelius e, infrastruktūros projektus telekomunikacijų, transporto, energetikos sektoriuje. Norėčiau baigdama pasakyti, kad ši rezoliucija dabartinėme kontekste yra labai svarbi. Ar kiti šešėliniai pranešėjai nori pasisakyti? Ne. Epinko nėra. Sven. Course, the... Tai buvo greičiau negu aš tikėjusi. Dabar aš kalbėsiu Aldį vardu. Aš gavau įdomių elektroninių žinučių iš jų kolegų. Dėkoju už jūsų ataskaitą. Uh, Tačiau norėčiau pasakyti štai ką. Mums reikėtų pagalvoti, kaip mes turėtume grįžti prie 2009 metų atgal. Turiu omenyje procedūrinius dalykus, kai kurių valstybių atstovai galėtų patvirtinti, kad mes 2011 metais vėl kalbame apie 2009 metus. Galbūt galime kas nors paaiškinti, kodėl taip darome. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad ta dalyvė, ta, ta dalis, kurioje kalbama apie offshore'inių bendrovių instrumentų naudojimą, manau, yra labai svarbi, kadangi investicijų bankas naudojasi šiais instrumentais šiuo metu pakankamai aktyviai. Tačiau ko trūksta šioje ataskaitoje ir dėl ko reikėtų ją papildyti, būtent tai ap, naujų investicinių e, sąlygų apibūdinimas. Žinoma, e, e, dažnai žalieji socialdemokratus moko, kaip reikia žalinti ekonomiką. Manau, kad šitas aplinkosauginis aspektas taip pat yra labai svarbus šioje ataskaitoje kai kalbame apie project, projektinius obligacijas, tai vėl turime pagalvoti apie mūsų ekonomikos ekologinę transformaciją. O kalbant apie, vien, šimtas, apie 17 ar 17 straipsnį, tai turėtume vėl paminėti visas infra, transporto infrastruktūras, galbūt reikėtų akcentuoti tvarias transporto priemonės, kadangi neverta investuoti į tas transporto rūšis, šakas, kurios jau nebetitinka aplinkosauginių reikalavimų. Kitas klausimas, kuris mums atrodo pakankamai svarbus, yra ba banko veiksmų nukreipimas į atsinaujinančius šaltinius. Ir todėl mes turime numatyti labai aiškias nuostatas dėl mūsų poreikio gauti papildomus atsinaujinančius šaltinius. Ir dėl to, žinoma, pasikeis ir bankų elgseną. Mes pridardami atsinaujantinačius energetikos šaltinius, tačiau kartu mes tarsi prieštaraujame tiems ilgalaikiams aplinkosauginiams tikslams, dėl kurių apsis, apsisprendėme čia šiame parlamente. Europos investicinis bankas, pavyzdžiui, investavo į atominės elektrinės statybą Slovenijoje. Tačiau Slovenijos energetinė politika turėtų būti sutarinta su tikslu sumažinti iki 2005 metų 50 procentų e, išmetimus ir taip pat e, siekti tikslo, tikslo e, sumažinti klimato šiltėjimą 2 procentais. Europos investicinis bankas, būdamas uh, tarptautinis bankas turėtų laikytis kartu su mumis tų tikslų ir vykdyti įsipareigojimus, kuriuos mes prisimėme e, tarptautiniu mastu. Taip pat reikėtų aiškiai pasakyti, kad ataskaitoje reikia aiškiai pasakyti, kiek lėšų buvo skirta mažoms ir vidutinėms įmonėms, o ne apskritai didžiosiams bendrovėms, tai uh, užtikrintų daugiau skaidrumo. Ir taip pat reikėtų paaiškinti, kaip buvo atsižvelgta į prievolę pateikti tarpinės ataskaitas. Tvarumas yra vienas iš svarbiausių dalykų, kurio turime siekti ir taip pat E, ekonomikos žalinimo ir taip pat žmogaus teisų laikymosi dalykai yra labai svarbus e, e, Europos Centrinio banko veikloje. Neturiu visų šešėlinių nu, pranešėjų sąrašą, bet dabar sutikiu žodį ponui Tremosa. Manau, kad reikia mums sustiprinti EIB užduotis e, finansuojant mažas ir vidutinės įmonės. Pritariu ponui Kutaš, kad reikia pasižiūrėti į EIB vaidmenį per e, artimiausią ateitį, e, siekiant užtikrinti daugiau makroekonominio balanso. Centrinės rytų Europos šalis auga dabar sparčiau, o viduržėmio jūros regiono šalis išgyvena gilesnę recesiją. EIB galėtų čia suvaidinti svarbu vaidmenį ateityje. Taip pat sutinku su tuo, kad EIB turėtų išleisti obligacijas tam, kad būtų galima finansuoti tam tikrą infrastruktūrą Europos Sąjungoje. Šia prasme, manau, kad Europos investicijų bankas turėtų laikyti savo prioritetų e, sąnaudų naudos analizę kad būtų galimas, e, galima įvertinti jo veiksmų pozityvų poveikį ES BVP kartą paminėsiu projektus, pavyzdžiui, būtų galima finansuoti geležinkelių projektus ir tarp kitų Europos, Sąjungos, Europos investicijų banko prioritetų turėtų būti siekis užtikrinti viduržėmioje e, šalių sąsąją geležinkelio tinklais su likusia ES dalimi. Manau, kad E, galima kai ką pasakyti dėl EIB darbuotojų ir e, samdymo vietų išteklius vietoje. Man atrodo, kad kai kur e, darbuotojai vietoje gali e, imtis valdymo tam tikrų projektų, kai jie jau bus įgyvendinti. E, Europos investicijų banko veiksmai yra labai svarbus, ypač dabar, kai daugelį Europos valstybių narų trūksta kredito išteklių. Labai ačiū. Dabar Gimičel. Dėkui. Pirminkė, dėkui pranešėjui. Aš anksčiau buvau pranešėjęs EIB. E, noriu pasakyti, kad matau iš tikrųjų puikiai atliktą darbą, bet man nesusidaro įspūdis, kad Europos investicijų bankas vaidina aktyvų vaidmenį, reaguodamas į dabarties poreikius. E, susidaro įspūdis, kad bankas yra kartu su stambiais veikėjas, e, sakantis, kad mes e, Mm, lyg ir bandome veikti kartu su kitais toj didelėje krizėje pasireiškusioje po 30, 1937 metų. Antra, tai yra pagal mastą krizė. Galbūt reikėtų stipresnio vaidmens EIB. Man atrodo, kad reikėtų pakviesti Europos investicijų banko prezidentą parengti trumpą pranešimą, kuriame būtų išdėstytos mintis apie papildomą vertę e, Europos investicijų banko krizės kontekste. Mes žinome, ką daro ECB, ką kitos institucijos, bet nepakankamai gerai žinome apie tai, ką veikia Europos investicijų bankas. Manau, kad jis galėtų e, padaryti kur kas daugiau, bent jau paaiškinti kur kas plačiau savo veiksmus. Uh, E, Svenas kalbėjo apie tai, kad 11 metais mes nagrinėjame 9 metų ataskaitą. Tai yra visai e, natūralu, tai yra testinis darbas ir mes žiūrime, kas nuveikta ir galvojame, kas būtų galima, ką būtų galima padaryti ateityje. Bet mūsų komitetas turėtų išklausyti investicijų banko vadovo. Galbūt jis nebūtinai turi atvykti asmeniškai į mūsų posėdį, gal galėtų atsiųsti raštu, tam tikrą paaiškinimą apie tai, kokį vaidmenį vaidina e, šis bankas ir kokį galėtų suvaidinti, o po to mes e, galėtume e, nuspręsti, ar šis bankas pakankamai veiksmingai veikia krizės kontekste. Dėkuoju, pirmininkė. Pas mus yra atvykęs Europos investicijų banko atstovas, gal jis labai trumpai norėtų pasisakyti, mes jau turėtume pradėti balsuoti, Taigi suteiksiu Jums žodį vienai minutiai. Žinau, ne visai tai sąžininga, bet pasistengkite. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Labai trumpai. Norėčiau padėkoti pranešėjai už puikų darbą ir malonų bendradarbiavimą rengiant pranešimą. Reikia pirmiausia pabrėžti, kad mes visiškai pritarėme tam, ką pasakė ponė Hübner. Reikia naujų finansinių priemonių, mes galvojame apie jas, jas rengiame. Ir e, paminėsiu tris dalykus iš to, ką sakė mūsų vadovas Meištet. Reikia, kad tos priemonės būtų paprastos, veiktų kaip katalizatorius ir kad jos būtų atsinaujinančios, kad būtų galima, kaip galima geriau panaudoti pinigus, kaip multiplikatorių. Pono Gygoldui pasakysiu, kad mes labai rimtai žiūrime jo mintis, e, mes e, remiame ES politiką. Aš iš tikrųjų nesutinku su to, kad mes e, ne, ne remiame. Ir ponui Mičelui dar galiausiai pasakysiu, kad labai rimtai pasižiūrėsime į jo raginimą E, pirmininkas e, Meištat lankėsi e, pas jūs rudenį ir jisai paaiškino, kaip, galim, kaip rasta papildomai 50 milijardų eurų mažoms ir vidutinėms įmonėms, ypač dabar krizės kontekste ir kovojant su klimato kaitos padariniais. Pone Kutaš, ar norite sureaguoti? Taip, labai trumpai noriu padėkoti kolegoms, kurie dalyvavo diskusijoje. Esu įsitikinęs, kad mums pavyks rasti sprendimus visų klausimų, kurie buvo iškelti, įskaitant ir žaliųjų problemas. Laukiu jūsų pakeitimų, kad turėtume nuo ko pradėti diskutuoti. Ačiū. Ačiū. Dabar norėčiau priminti Jums mūsų grafiką. E, Terminas teikti pakeitimus yra vasario 7, pakeitimų svarstymas vasario 28, balsavimas ekon komitete kovo 15 ir balsavimas biudžeto kontrolės komitete, nes šis komitetas teikia e, nuomonę vasario 28 ir balsa, balsavimas, galutinis balsavimas balandžio mėnesio plenarinėje sesijoje. Dabar periname prie šiandienos balsavimu. Duosiu Jums keletą minučių, kad pasiruoštumėte, ar turite balsavimo korteles. So I can't read it now. no, I know. But you are totally influential. yeah, I okay. You need to take this one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 Prašau visų neturinčių balsavimo kortelių pranešti man. Taigi du ECR atstovai neturi balsavimo kortelių? Ar yra ir kitų? Ar visi jau susirinkote? Atrodo, kad nėra vicepirmininko. Pone Gausės, ar turite kortelę? That's all right. We can keep it. We can keep a tally. So that's that's two ECR, one. E Kągi, manau, suskaičiuosime. E, du ECR atstovai, vienas EPP atstovas. Ar dar kas nors esate pamiršę balsavimo korteles? Dabar pasitikrinkime, ar veikia balsavimo aparatūra. Taigi bandomasis balsavimas, prašome spausti mygtukus. Yep. Happy buttons only. Okay. We've got Can... Nematau, kad visi spaustų mygtukus. Matau, kad prisijungia 37 nariai, bet e, mygtukus už paspaudė tik 34, 35, 36. Kągi esame pasirengę. Balsuojame dėl pono Kutaš pranešimo, kuriant pakankamas tvarias ir saugias Europos pensijų sistemas. Pirmiausia, kas, pirmas pakeitimas, kas už, prieš susilaikė. A kompromisas, kas už, prieš susilaikė, pritarta. Sąrašas nėra labai geras. Septintas pakeitimas, kas už, prieš. Manau, kad reikėtų pasitikrinti elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame, ar visi balsavote? Dar reikia priskaičiuoti du ECR atstovus ir du EPP atstovus. Dabar baigiame balsuoti. 28 už, 10 prieš. Pritarta. Aštuntas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. Devintas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Dešimtas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atrodo pritarta. Vienuoliktas pakeitimas kas už. Balsavimas dalimis. Pirma dalis kas už. Prieš. Susilaikė. Pirma daliai pritarta. Antra dalis kas už. Prieš. Susilaikė. Antroji dalis neparemta. Dvyliktas pakeitimas kas už. Prieš. Susilaikė. Norėčiau pasitikrinti elektroniniu būdu dėl 12 pakeitimo. Balsuoti baigiame. Balsai pasiskirstė po lygiai, kaip ponas Hokmark balsavo. Taigi dar keturi nariai, jie balsavo už, taip, pritarta. Tryliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 15 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, pritarta. B kompromisas dviem dalimis. Pirma dalis kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Antra dalis kas už, prieš susilaikė, pritarta. C kompromisas. Viena dalis, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. D kompromisas dviem dalimis. Pirma dalis, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Antra dalis, kas už, prieš, susilaikė, pritarta Man atrodo, kad pritarta. Pasitikrinkime balsavimą dėl antros dalies. Pradedame balsuoti dėl antros dalies. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. Nesižvelgiant į tai, kai balsavo kortelių neturintis, nariai. E kompromisas kas už, pirmą dalį, prieš susilaikė pritarta, antra dalis kas už, prieš susilaikė pritarta. 47 pakeitimas kas už, prieš susilaikė atmesta. 48 kas už, prieš susilaikė atmesta. 49 kas už, prieš susilaikė pritarta. F kompromisas kas už, prieš, susilaikė atmestas. Pasitinkrinkime dėl F kompromiso. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame akivaizdžiai atmestas. Atmestas šis pakeitimas negalime pereiti prie G kompromiso. Taigi dabar 50 pakeitimas kas už, 50 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Visa kita, visi likę atkrenta. 59 taip pat. Dabar G kompromisas dviem dalimis. Pirma dalis kas už, prieš susilaikė pritarta. Antra dalis kas už, prieš susilaikė, man atrodo, pritarta. Dabar pereiname prie H kompromiso. Kas už, prieš susilaikė pritarta. I kompromisas kas už, prieš susilaikė pritarta. J kompromisas kas už, prieš susilaikė pritarta. 76 pakeitimas kas už, prieš susilaikė pritarta. 77 kas už, prieš susilaikė pritarta. 78 kas už, prieš susilaikė atmestas. K kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 85. Kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 86. Kas už, pri... kas už, prieš, susilaikė, reikėtų pasitikrinti balsavimą dėl 86 pakeitimo. Kaip balsuoja kortelių neturintys nariai? Jūs prieš, prieš? Taigi trys prieš. Pakeitimas atmestas. 87 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmestas. L kompromisas kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 95 kas už, prieš susilaikė atmestas. 96 kas už, prieš susilaikė atmestas. 97 kas už, prieš susilaikė atmestas. 98 kas už, prieš susilaikė atmestas. 99 kas už, prieš susilaikė atmestas. 100 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 101 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 102 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 103 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 104 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Gerai, pasitikrinkime dėl 104 elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Pritarta. Kai balsuoja kortelių neturantis nariai, jūs susilaikote, taigi pritarta. 105. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmestas. 106. Pasi... Reikia pasitikrinti. Jeigu, jeigu aiškiai keltumėte rankas, būtų viskas lengviau. Pasitikrinkime 105. Atmestas. 106. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. 107. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. 108. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pasitikrinkime 108. atmestas. 109 kas už, prieš, susilaikė atmestas. 110 kas už, prieš, susilaikė atmestas. M kompromisas kas už, prieš, susilaikė pritarta. 115 kas už, prieš, susilaikė atmestas. 116 kas už, prieš, susilaikė, at, atrodo pritarta, bet pasitikrinkime 116. Ar visi balsavote? Pritarta. Kitas pakeitimas. 100. 124. 124. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. 171. Kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 125. Kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 126. Kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 127. Kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 128. Kas už, prieš, susilaikė, reikėtų pasitikrinti 128. Pritarta. 129. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmestas. 130. Kas už? Prieš? Susilaikė pritarta. 114. Kas už? Ne, jis atkrenta. Dabar 131. Kas už? Prieš? Susilaikė pritarta. 132. Pirma dalis. Kas už? Prieš? Susilaikė atmesta. Ar galima balsuoti dėl antros dalies? Taip. Antra dalis yra autonomiška. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 133 dvi dalis. Pirma dalis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Antra dalis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 134. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 135, kas už, prieš, susilaikė, reikėtų pasitikrinti 135. And that's overwhelmingly rejected. atmesta didelė persvara. 136 kas už, prieš. Gerbėmieji, jeigu matau tik tris pakeltas rankas, teks viską tikrinti elektroniškai. 136 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 137 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 138 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 139 kas už, prieš, susilaikė, reikėtų pasitikrinti elektroniniu būdu. 139 pakeitimas. Ar visi balsavote? Pritarta. O kompromisas. Dvi dalis. Pirma dalis, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Antra dalis, kas už, prieš, susilaikė, pritarta Antra dalis atmesta. 150. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 151. Kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 152. Kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 153. Kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 154. Kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 155. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmesta. 166. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmestas. 156. Kas už? Susil... Prieš? Susilaikė? Atmestas. P. Kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaikė? Pritarta. 163. Kas už? Prieš? Susilaikė? Pritarta. 164. Kas už? prieš susilaikė atmestas 165 kas už, prieš susilaikė atmestas. Pradinis tekstas 16 punktas kas už, prieš susilaikė pritarta. 167 kas už, prieš susilaikė pritarta. 168 kas už, prieš susilaikė atmesta. Q kompromisas, trys dalis. Pirma dalis, kas už, prieš, susilaikė pritarta. Antra dalis, kas už, prieš. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Antra dalis. Ar visi balsavote? Patvirtinta. Trečioji dalis. Kas už? Prieš? Susilaikė? Patvirtinta. Kas 73 pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. 12 pakeitimas atkrenta. 174 už, prieš, Dar kartą dėl 174, kas už, prieš susilaikė, patvirtinta. Originalus tekstas, 18 paragrafas, už, prieš susilaikė, patvirtinta. 175, už, prieš susilaikė, atmesta. 176, už, prieš susilaikė, atmesta. 177, už, prieš susilaikė, atmesta Man atrodo, kad pritarta, bet pasitikrinkime. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Toliau kiti atkrenta. 181. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 183 už prieš susilaikė patvirtinta. 184 už prieš susilaikė patvirtinta. 185 už 185. Kas už pakelkite rankas? Aš negaliu skaičiuoti tik koordinatorių. 185. Kas už? Prieš. Atmesta. Ar kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. S kompromisas, S kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Šimtas devyniasdešimt pirmasis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Šimtas devyniasdešimt antrasis už, toks pat atsiprašau, dabar dėl vienas devyni trys, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Šimtas devyniasdešimt ketvirtasis už, prieš prieš susilaikė patvirtinta. Toliau kiti atkrenta 197. Kas už? Prieš susilaikė. Teks pasitikrinti 197 pakeitimas. Kiek dar reikia papildomai pridėti? Tris. Atmesta nes trys e, papildomi balsavo neigiamai. 198 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 199 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 200 už, prieš, susilaikė, atmesta. 201 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 202 už, prieš, susilaikė, atmesta Man regis patvirtinta, bet pasitikrinkime dėl 202. Ar visi balsavote? Dar trys neįgėmi balsai atmesta. 203, kas už, prieš, susilaikę. Dar kartą dėl 203. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmesta. 205 už? Prieš? Susilaikė? Patvirtinta. Bet pasitikrinkime dėl 205, nes nelabai aiškus rezultatas. Visą laiką kinta. Patvirtinta. 208 dabar kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 209 už, prieš, susilaikė, tvirtinta. 210 už, prieš, susilaikė, atmesta. 211, dvi dalys, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė. Man atrodo, kad vis tik tai pasitikrinkime dėl antros dalies. Ar dar kas? Dabar jau Nebebalsuokite. Patvirtinta. Toliau balsuokime elektroniniu būdu dėl pranešimo su pakeitimais. Prašom balsuoti. Baigiame. dar 3 papildomi teigiamai balsavo, taigi 35 už, 6 prieš 4 susilaikė, sveikinu pranešėją. agenda 13 now. I'm just going through it in order. That's it for the vote. That's it for the vote. What's next? Uh, 13. The remaining points are yours. Yeah, yeah. So, Financial yeah, yeah. conglomerates. I have a paper. Okay, if you could settle, we're now moving on to agenda point 30. Dabar pereikime prie 13 darbo tvarkės klausimo. Tai yra dalinis direktyvų keitimas susijusius su konglomeratui, finansinių konglomeratui priklausančių finansinių subjektų papildomas priežiūros.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 ataskaitą dėl finansinių konglomeratų priežiūros. Tikoju. Šitos to direktyvos projekto tikslas yra sustiprinti konglomeratams priklausančių finansinių subjektų priežiūrą. Taryba ir komisija siekia šio tikslo dviem etapais pirmajame etape bus peržiūrėtos galiojančios direktyvos, kurios reglamentuoja tokių konglomeratų priežiūrą ir taip pat komisija numatys atitinkamą direktyvą. Kitame etape, kurį siekėme įgyvendinti šių metų pabaigoje, yra numatoma, numatome esminė galiojančių teisės aktų peržiūrą. Ta peržiūra atliks komisija ir galbūt pateiks atitinkamus sprendimus, pasiūlymus kitais metais. Taigi, kiek yra pasistumėta rengiant šią naują direktyvą, komisija pateikė pirmąjį pasiūlymą mums ir taryba jau sutarė, kad reikalingi tam tikri pakeitimai galiojančiose direktyvose. Mūsų pakeitimų pasiūlymai yra pateikti komisijai, kuri rengė direktyvos projektą ir mūsų pasiūlymai yra suderinti su tarybos pateiktais pakeitimais. prieš komentuodamas svarbiausius mūsų pakeitimų siūlymus, kurie yra atspindėti šiame, šioje ataskaitoje, norėčiau padėkoti komisijos patarėjom Ivo Banės, kuris buvo atsakingas už šios ataskaitos projektą. Buvo pateikta daugybė techninio pobūdžio pakeitimų, juos reikėjo suderinti su veikiančiomis direktyvomis. Ir taip pat reikėjo atsižvelgti į Lisabonos sutarties nuostatas, taip pat reikėjo atsižvelgti į direktyvas. reglamentuojančias naujas ES priežiūros institucijas, reikėjo suderinti terminologiją, taip pat taip pat e, atitikties lenteles ir taip toliau. Ką mes nuveikėme, rengdami šią ataskaitą? Mes numatėme pakeitimus direktyvoje, antroje mokumo direktyvoje. Ir taip pat mes atsižvelgėme į uh, draudimo sektorių į tuos, tas nuostatas, kurios įsigalios 2012 metais. Taryba pasiūlė pakeitimus ir šiai antrajai mokumo direktyvai. Kiti pakeitimai taip pat buvo padaryti. Jie taip pat susiję su Europos priežiūros institucijų veikla. Mes aiškiai nurodėme, kad visos nuostatos, kurias išleidžia tos priežiūros institucijos, nuorodos turi patekti į jungtinį komitetą. Dar yra keletas pakeitimų. Jais siekiama užtikrinti daugiau skaidrumą šioje finansinios priežiūros institucijų veiklą. Turiu omenyje finansinius konglomeratus. Yra pateik, pat, pateikti pasiūlymai finansinių konglomeratų sąraše. Yra numatyta, kad tie sąrašai turėtų būti viešai skelbiami. Šiuo metu šitas sąrašas yra e, neviešinamas. Todėl mes siūlome įtraukti mišres finansinės e, bendrovės, finansinius holdingus į papildomos priežiūros bendrovių sąrašą ir taip pat įtraukti alternatyves finansinės valdysenos fondus. Taip pat pateikėme pasiūlymų siekdami e, taip vadinamo griežto testo, įtampos testą. Are expecting there are some lobby around this uh, draft of directive. Taigi, tokie pasiūlymai, siekiant patobulinti šią direktyvą, aš e, susitikau su finansų sektoriaus atstovais, e, taip pat draudimo įmonių atstovais. Iš esmės, jie pritarė komisijos ir tarybos pakeitimų siūlymams. Tačiau jie šiek tiek atsainiai vertina tą įtampos testą arba atsparumo įtampai testą. Jie baiminasi, kad nebūtų sukurtos skirtingos sąlygos šioje pramonės e, šak, srityje. Sakykime, jeigu draudimo bendrovės, kurios patenka į finansinius konglomeratus ir jeigu joms bus taikomas taip pat atsparumo įtampai testas ir jeigu tos bendrovės ir tų bendrovių uh, uh, įplaukų maksimali riba, jeigu nepatitiks reikalavimu, tai jos gali patirti tam tikrų sunkumų. Todėl čia yra šiokių tokių niuansų formuojant, formuluojant naujas direktyvos nuostatas. Mes pateikėme pakeitimų siūlymus ir gavę jūsų komentarus bei E, pakeitimų siūlymus, mes turėtume grįžti prie diskusijos jos su taryba ir ieškoti kompromisų. Kadangi mūsų ataskaitos e, projekte nėra tiek daug pakeitimų priešingai negu, komisijos, pas, negu tarybos pasiūlyme. Peteris. Yeah, um, like Ačiū, pirmininkė. Dėkoju pranešėjų už pakeitimus, ačiū už komandinį darbą, ačiū visam komitetui už darbą. Taigi, iš esmės galima pasakyti, kad mokumui 2 yra suteikiama Lisabono sutarties dimencijas, žvelgiama į vairias direktyvas. Mes norėjome teikti pakeitimus, bet jų vis dėlto nekeisime. Iš esmės viskam pritarėme mūsų nuomonė. Tai yra mūsų naudingo bendradarbiavimo rezultatas. Galbūt taip e, ne pirmą kartą nutiko. Ir manau, kad tas bendradarbiavimas mums padės pasiekti gerų rezultatų. Tie yra pateikta pakeitimų, paaiškinsiu, kodėl kai kuriems iš jų nepritariu ir gal galėsime padiskutuoti toliau. Pavyzdžiui, aš, man patinka 31 pakeitimas, kur sakoma, kad jungtinis komitetas turi stebėti visas reguliuojamas, visus reguliuojamus subjektus, kurie priklauso konglomeratui. Tai yra labai svarbu. Manau, kad EBA, ESMA ir EOPA turėtų plėsti, stiprinti savo vaidmenį. Šios institucijos turi būti e, siejamos su kreditų draudimu, tų subjektų kreditų draudimu. Taip pat žiūriu ir komisijos pasiūlymą steigti papildomas kolegijas į tai reikėtų pasigilinti. Bet aš nemanau, kad reikėtų kurti naują reguliavimo lygį, kurti naujas kolegijas. Tie patys žmonės juk e, gilinsis į tas pačias įmonės. Taigi tikrai nemanau, kad dabar tinkamas laikas kurti naujas kolegijas jos tos institucijos, naujos institucijos yra labai nedidelės, turi nedaug darbuotojų ir nereikia komplikuoti jų darbo. E, šiokį tokį susirūpinimą man kelia įgaliojimai, kuriuos siūloma suteikti jungtiniam komitetui. Mm, aš visada pasisakiau, kad parlamentas turėtų patikslinti lygmenį ir įgaliojimus. Ir man kyla keletas klausimų. Visų pirma, ar Galima jungtiniam komitetui suteikti teisinį subjektiškumą. Tai neįma, to neįmanoma padaryti. Todėl siūlau dar kartą pažiūrėti į 23 pakeitimą. E, ten kalbama apie atitinkamas institucijas. Galbūt nevertėtų dabar apie tai kalbėti. Reikėtų patiksinti EOPA, EPA ir FSF vaidmenį. Bet išse, išsiaiškinti, kam tenka pagrindinis vaidmuo. Toliau pranešėjo 39 pakeitimas dėl įtampos testų, apie kuriuos jūs užsiminėte savo žangoje. Manau, kad čia per daug nuožiūros laisvės suteikiama jungtiniam komitetui. Dabar jis turi koordinavimo funkciją. Jūs gal norite, kad ateityje jis įgytų konkretesnių įgaliojimų, tačiau dabar reikia galvoti, ką tas komitetas gali padaryti. Jis tik pradeda veikti ir jeigu mes tikrai, jeigu norėsime, kad institucijos visapusiškai atliktų savo įdmenį, teks laukti ilgai. Dėl įtampos testų paskelbimo interneto svetainėje galbūt čia vaidmo galėtų tekti vietos priežiūros institucijoms. Ir dar reikėtų pagalvoti apie bankus. Jie turi daugybę finansinių priemonių ir kyla klausimas, kokią poziciją turi užimti bankai. Galbūt čia, šioje sistemoje mums vertėtų priartėti prie amerikietiško modelio. Galbūt reikėtų aptikti aptarti, ką šioje srityje daro amerikiečiai. Taigi, galvojant apie finansinį stabilumą, reikėtų truputį pakoreguoti jūsų pakeitimus, išplėsti 52 pakeitimą. Pavyzdžiui, uždrausti konglomeratams daugiau negu 3 procentus pirmo pirmos pakopos kapitalo investuoti į EFM priemonės. Man žinoma būtų labai įdomu išgirsti ir kitų kolegų iš komiteto nuomonę. Ir dabar tikrai esu pasirengęs išklausyti ir kitų pasiūlymų. Ačiū. Aš turiu prisipažinti iškart, kad esu Aldė panešėta. Išklausiau tai, kas buvo pasakyta ir labai daug, e, daugeliu minčių iš e, išreikštų pranešimo projekte pritariu, ypač dėl testavimo nepalankiausiamis sąlygomis, e, bandymo užpildyti priežios sragas. Mes turime sekti padėtį ir būti tikri, kad neliks spragų, kad viskas bus sustyguota, susiūta labai gražiai. E, ir kad nebus, pavyzdžiui, dvigubos priežiūros kai kur, o jokios e, kitose vietose. Man atrodo, kad pra, pakeitimais pasiūlytais bandoma viską išlyginti. Bet man kai kas kelia e, susirūpinio, pažiūrėjau, aš nebesuprantu, kiek reikia kažkokių kolegialių institucijų. institucijų. Ar mes dar nelabiau apsunkinsime, sukomplikuosime viską? Reikia gerai pasižiūrėti tai. Labai džiaugiuosi, kad yra e, įtraukta esma ir kad ji nepalikta kažkur šone. Taip pat išklausiau to, kas buvo pasakyta apie e, jungtinio komiteto statusą. Tai yra darinys, kuris galbūt galėtų koordinuoti veiklą, bet reikia užtikrinti, kad bus skirta pakankamai išteklių prižiūrėti e, toms sritims, kurias reikia prižiūrėti, tai tikriausiai viskas bus gerai. Taip tai yra struktūra, kuri turi aukti, kuri reikia daugiau išteklių ir mes neturėtume jo nužudyti, pasmaukti, primesdami jam užduočių, kurių jis neturėtų atlikinėti, nes tada žmonės sakys, grįžkime prie kokios nors kitos sistemos. Man regis yra svarbu bandyti išpuoselėti iš jungtinį komitetą, o ne bandyti jį uh, e, pasmaukti. Uh, Aš dėl kitų, pakeiti, kitų pakeitimų mes neteiksime, bet noriu pasakyti, kad jie, tuos, kurie pateikti, yra skirti tam, kad neliktų spragų. Dabar, ponas Lambert, aš pasakysiu, kad prieš mane du kalbėję kolegos yra labai patyrę, nekartosiu minčių, kuriams pritarėme, bet noriu padėkoti pranešėjai už pranešimą mes nepateiksime daug pakeitimų, bet vienas rimtas klausimas kylęs yra mums. Žinome, kad direktyva taikoma reguliuojamiems subjektams. Klausimas šioje, dėl šios ryties, kiek yra nereglamentuojamų, nereguliuojamų kažkokių specialių subjektų ar priemonių, ku, subjektų, kurie nepaklius į e, reguliavimo ir priežo sistemą. Mes e, žiūrime į konglomeratus ir ar nebus taip, kad kai kurios struktūros išvengs priežiūros. Reikia tą aspektą paaiškinti. Aš taip pat remiu, e, ką tik tai išsakytus visų kolegų pastebėjimus, mes remiame projektą ir manau, kad šioje srityje galime iš esmės susitarti be dėlių problemų. Ačiū, Kei. Dėkuoju, pirmininkė. Aš e, daug kam pritariu iš išsakytų minčių ir tik tai pasakysiu keletą naujų dalykų. Man atrodo, kad e, komisijos e, pasiūlymas pirminis yra geras ir pranešės toliau, tik tai jis stiprina. Bet vienas dalykas. Man neaiškus, kodėl EIFM nebuvo įtraukta į komisijos pradinį pasiūlymą ar nebuvo sutarta dėl to, kiek, pavyzdžiui, bendrovių bus įtraukta į konglomeratą. Poveikio vertinime apie tai nieko nėra ir komisija e, e, pateikė pasiūlymą po to jau, kai EIFM pradėjo veikti. Taigi gal kas nors iš komisijos galėtų paaiškinti, kodėl šios struktūros nėra. Tada man bus šiek tiek aiškiau. E, AIFM dėl tos struktūros neįrašymo. Kodėl ji neįrašyta? Tai yra alternatyvių e, investicinių fondų valdytojai. Kodėl jų yra, ne, jie neįtraukti? Turime komisijos atstovą. Nežinau, ar galite atsakyti, kodėl. Um, tie fondai nerašyti. Labai paprastas e, klausimas. Pasiūlymas būtų pateiktas birželėje, o e, nuostatos dėl e, alternatyvių investicinių fondų valdytojų nebuvo. Tada dar pakeltos oficialiame leidinyje, dabar jau apie tai yra paskelbta. Tai paprasčiausiai techninis aspektas, dėl ko neįtraukti tie valdytojai. Pasakysiu, kad e, Usits e, taip pat klausimas panašiai buvo išspręstas. Ponas Tolojan, aš išklausiau visus pastebėjimus, esu pasirengęs bendarbiauti su šešėliniais pranešiais ir visais kitais. Ir taip pat su visais kolegomis, paskui pradėsime darbą su taryba ir komisija. Ačiū. Dėkoju. Terminas pakeitimams antroji vasario. Svarstysime pakeitimus 28 vasario, komitetas balsuos kovo 21, o plenarnėje sesijoje bus šis klausimas svarstomas gegužę. Dėkoju visiems. Toliau kitas darbo tvarkės klausimas, numeris 14 draudimo garantijų sistemos pranešėjas Piteris Skinneris. Prašom. Um. Kalbėsiu trumpai. Draudimo garantijų sistemos e, yra labai svarbios, kadangi reikia galvoti apie Europos lygmenį, tai yra labai sudėtingos sistemos ir valstybės narės yra taiko labai skirtingas nuostatas siekdamos e, apsaugoti vartotojus ir taip pat mokesčių mokėtojus. Aš manau, kad galvojant apie mokumo antrąją direktyvą reikėtų galvoti ir apie tai, kad draudimo garantinio sistemos taip pat turėtų padėti apsaugoti mokesčių mokėtojus ir klientus. Lygiai taip pat reikėtų pasielgti, kaip buvo nuspręsta reglamentuoti, prižiūrėti bankų sritį. Žinoma, e, draudimas nėra bankai, bankai nėra draudima, madimas, todėl tuos dalykus reikėtų atskirti, turint omenyje daugelį specifinių aspektų. Pagal antrąją mokymo, mokumo direktyvą, reikia atsižvelgti į tai, kad galvojant apie kitą žingsnį, reikėtų pirmiausia išspręsti šios klausimus, tačiau mes turėtume atsižvelgti į tai, kad jeigu kapitalas apskritai e, E, cirkuliuoja visoje ES, reikalingas taip pat pakankamo aukšto lygio veiksmingumas reglamentuojant šią sistemą. Ir čia būtent šioje srityje trūko tam tikrų nuostatų. Žinoma, klausimas yra sudėtingas, kadangi daugelį valstybėje yra draudimo garantijų sistemų operatorių ir, žinoma, čia susidurime su vietos rinka, su vidaus e, draudimo sistemomis ir todėl principas turėtų būti toks, kad būtų remiamasi labiau šalies vidaus nuostatomis negu ES e, nuostatomis. Ir svarbu, kad neištiktų tokios pat problemos, kokios ištiko bankų sektorėje. Kitas dalykas, tie reguliatoriai turėtų būti labai atsakingi, labiau atsakingi už draudimo sistemų funkcionavimą lyginant su bankų priežas institucijomis galvojant apie tai, kad draudimo paslaugos yra teikiamos jau už valstybės ribų ir draudimo bendrovės įsikūrė kitais pavadinimais, kitose įmonėse yra įsikūrė, įsikūrė nauji sektoriai, taip pat siūlomi nauji produktai ir todėl mes turime atsižvelgti į tai, kad dažnai yra mm, sudaromos draudimo sutartys, netgi nežinant su kuo, kokia draudimo bendrovė tos sutartys iš tiksų yra sudaromos. Todėl reikia atsižvelgti ir į tą kritiką, kuri yra reiškiama draudimo bendrovių uh, adresu. Todėl galvojant apie vietos principą, apie valstybės narės taikomos sistemos principą, mes turėtume pagalvoti ir apie tai, kaip būtų užtikrinamos pakankamos garantijos šioje srityje, kaip ir taikomos kitose srityse. Norėčiau, jeigu kas nors kritiškai yra nusiteikęs šių pasiūlymų atžvilgių, tai kas nors turėtų pateikti pavyzdį, kas atsitiktų, jeigu draudimo bendrovės sužlugtų apskritai ir kokios turėtų, galėtų būti pasiekmes. Aš bandžiau įsivaizduoti AOPA, IOPA vaidmenį, kuri turėtų nustatyti techninius parametrus, techninės nuostatas. kadangi ES lygmenių yra priimta vidutinės įmonės, mažos vidutinės įmonės e, apibrieštis, todėl jeigu tokia apibrieštis egzistuoja, todėl būtų labai sunku ją iš naujo suformuluoti. Taip pat buvo siūlota, siūlyta įsteigti eksantę fondą. Aš nežinau, ar reikėtų tokio fondo, reikėtų pasiklausti bankų sektoriaus e, nuomonės, taip pat reikėtų pagalvoti, kokios pasiekmes būtų įkuriant tokį fondą draudimo bendrovėms. Taigi yra labai daug atvejų, kai žmonės patenka į įvairių draugumo schemų pinklės ir reikėtų įvertinti visus aspektus. Aš manau, kad e, tas įgaliojimas įsteigti eksante fondą turėtų būti labai gerai apgalvotas ir reikėtų galbūt reikalauti atitinkamos eksante sistemos, bet reikėtų atsižvelgti ir į taip pat nacionalinėse valstybėse galiojančias draudimo sistemas. Svarbu, kad žmonės nenukentėtų dėl to, kad būtų neužtikrinta pakankama priežiūra. Ir daug nuostatų atsispinti jau mogumo antroje mokumo direktyvoje. Ten yra minimalaus, minimalius savo išteklių reikalavimo nuostata, minimalaus kapitalo nuostata. Tačiau E, minimalus reikalavimas kapitalui, nusavam kapitalui, tai yra labai svarbus ekonominis aspektas, kadangi eksanti ir manau, kad eksanti fondas nema, nėra reikalingas arba būtinas dalykas. Aš tikiuosi iš jūsų įdomių pasiūlymų diskusijos metu. Ačiū, pono Karas e, nedalyvauja. Ar kas nors kitas nori pasisakyti EPP vardu? Yra EPP atstovė, bet e, ji nenori pasisakyti. Ole. Ačiū, pirmininkė. Tema nelengva. Aš daugiau mažiau sutinku su Piteriu. Manau, kad komisijos Baltojoje knygoje pateikti paaiškinimai manęs neįtikino. Tikrai manęs neįtikino tų priemonių būtinumų, tačiau Piteris yra šios ryties specialistas. Aš e, labiau gilinos į draudimo kompensacijų žalos atlyginimo direktyvų. Investuotojų kompensavimo direktyvo, o draudimo sritis yra visai kitas dalykas, kaip sakė Piteris. Komisija kalba apie vartotojų apsaugą, tačiau ar ta apsauga nėra daugeliu požiūrių numatyta mokumas 2 direktyvoje, kaip sakė Piteris. Galbūt mano pasisakymas skambės keistai, kadangi mano klausimai daugiausiai adresuojami ne pranešėjui, o komisijai. Taigi, ar konkuren... konkurencijos klausimai yra tinkamai apžvelgiami baltojoje knygoje? ir tuo nesu įsitikinęs. Toliau finansinis stabilumas. Ar buvo problemų dėl draudimo kilus finansiniai kriziai? Baltojo knygoje yra minimos Europoje veikiančios draudu, draudimo bendrovės, kaip joms sekėsi. Ir turiu pasakyti, kad nedaugelis bendrovių bankrutavo kilus kriziai. Taigi norint, kad bendra rinka tinkama veiktų, reikėtų tarp valstybinių nuostatų. Bet ar tikrai tai, kas siūloma, yra teisinga? Ir viena iš siūlomų priemonių yra iš ankstinio finansavimo, iš ankstinių įmokų sistema. Manau, mes turėtume išsiaiškinti, kiek finansų sektorius mokės. Kiek man yra žinoma, finansų sektorius nemoka ne vieno euro svaro ar kronos. Už viską sumoka vartotojai. Taigi, kaip girdite, esu šiek tiek suglumęs Manau, kad mes komitete turėtume padiskutuoti, šešėliniai pranešėjai taip pat turėtų padiskutuoti, įsiklausyti, ką sako frakcijos. Esu su labai dideliu susidomėjimu išklausysiu ir komisijos, nes komisija turėtų įtikinti mane ir pateikti tvirtesnių argumentų, kuriais būtų grindžiami šie pasiūlymai. Tiek galėčiau pasakyti dabar. Nesu įsitikinęs to, kas siūloma. Ačiū, Viki. Labai malonu, kad nevėluojame pagal laiką, bet aš neišgirdau, ką sakė pranešėjas. E, kol jis kalbėjo, aš bėgau koridoriumi link šios salės. Nebesuprantu aiškiai, e, iš kur atėjo šis klausimas dėl e, draudimo garantijų sistemų. Šis sektorius yra labai skirtingas nuo, pavyzdžiui, indėlių sektoriaus. Kalbame apie įvairias draudimo rūšis. Ir galimybė, kad daug draudimo bendrovių žlugs tuo pačiu metu yra netokia didelė kaip kad bankų sektoriuje, nes rizika nėra tokia didelė. Dabar neaišku, kodėl reikalaujama, e, siūloma įkurti tokį fondą, į kurį būtų iš anksto įnešamos lėšas. Perdraudimo bendrovio atvejs yra kitoks, aš sutinku su tuo, bet pavyzdžiui, gyvybės draudimas, e, transporto priemonių draudimas tai yra skirtingi dalykai, veikia skirtingos atskiros draudimo bendrovės, kurios turi pakankamai kapitalo pagal draudimas du direktyvą ir jos turi užtikrinti pakankamą apsaugą. Bet negalima, aišku, užtikrinti, garantuoti, kad ne viena bendrovė draudimo nebend, nebankrutuos, tai jau yra atsitikę. Reikia tam tikrus garantijų sistemos, valstybės narės į tai žiūri e, gana skirtingai. Tu, ir aišku, vartotojams nėra aišku. Uh, kokią apsaugą jie gaus, kai iš skirtingų valstybių narių bendrovės skirdo, skirtingas jiems siūlo paslaugas. Ir dabar e, pasisakoma, kad reikia identiškos sistemos, harmonizuotos, kad problemas išspręstume. Man atrodo, kad tai yra e, pernelyg e, jau toli plačiai užsimota pažangiosios praktikos elementai galėtų būti geriausias dalykas. Nemanau, kad reikia visiškai apmokėto fondo su pilnomis įmokomis. E, valstybės narės gali apmokėti administracinės išlaidas, kitokias išlaidas, bet paskui e, galbūt galima kalbėti apie galimybę iš tam iš tokio garantijų fondo išmokėti kompensacijas. Galima tą klausimą pasvarstyti. Bet nežinau, ar iš tikrųjų reikia labai didelį procentą iš anksto įmokėti į tokį fondą ir ar reikia visiško suderinimo. Komisija atliko poveikio vertimą, bet nepasižiūrėjo į transporto į priemonių draudimą, man atrodo, kad į tai taip pat reikėtų pasižiūrėti kaip ir į gyvybės draudimą ir nesuprantu, kodėl to nebuvo padaryta. Taigi tiek. Astrid. E, ačiū. Pirmininkė, aš norėjau pasisakyti kaip šešėlinė pranešėja. Nenorėjau pasisakyti kaip šešėlinė pranešėja. E, aš nelabai į viską įsigilinau, nes e, turėjau kitų reikalų. Užsėmiau kitais klausimais, tačiau turiu tokį paprastą klausimą. E, egzistuoja mokumas 2 direktyva. E, egzistuoja kiti dokumentai ir ar to nepakanka? Uh, thank you. I, I ought to explain again that uh, Ačiū, turėčiau dar kartą paaiškinti. Ponas Karas Imko komitete e, skaito pranešimą dėl korporatyvinio valdymo ir dėl to negali dalyvauti šioje diskusijoje. Bet jis tikrai prisideda prie šio darbo. Aš, kadangi turime laiko, aš pati užsirašiau į kalbėtojų sąrašą. Mm, Piteris ir aš esame kalbėję apie mokumas 2 turiu tam tikrą planą, bet apie tai kalbėsiu kitą kartą. Turiu pasakyti, kad direktyvoje mokumas 2 buvo pasakyta, jog tikimės, kad bus numatytos tam tikros draudimo garantijų kad bus numatytos tam tikros garantijų sistemos. Apie tai buvo kalbėta su komisija prieš kurį laiką ir dabar bandau prisiminti, kas buvo pasakyta. Bet tada, kalbant su sektoriumi, sektoriaus atstovais, mane labai nustebino tai, kaip kai kuriuose valstybėse narėse yra priešinamas šią idėjai. Tada nustebau, tačiau pasigilinusi supratau, kad e, tame sektorijoje jau yra tam tikrų priemonių, kurios prilyksta garantijoms. Taigi e, sektorius priešinasi e, didelėms iš anksto finansuojamoms garantijų sistemoms. Manau, kad Šį klausimą turime nagrinėti labai atsargiai, nes draudimas, draudimo sektorius yra labai įvairus ir valstybių narių turimos sistemos labai įvairios. Garantijų sistemos turėtų būti kraštutinė priemonė, o mes dabar labai priartėjome prie tokios vartotojų apsaugos kuri labai brangiai kainuoja ir dėl tokios apsaugos vartotojai nustos mąstyti. Mes nuolat ir bus nuolat jaučiamas spaudimas gauti labai greitas išmokas iš garantijų sistemų, užuot kantriai palaukus kitų priemonių. Manau, kad žmonės reikėtų šviesti ir kad jie suprastų, kad atėjus sunkiems laikams negalima tikėtis greitų išmokų. Pavyzdžiui, kai žlunga bankai, tai gali būti, kad žmonės netenka lėšų pragyvenimui, tikrai žlunga jų gyvenimai, tačiau draudimo sektorius yra labai vairus ir kai kuriuose jo dalise tokios priemonės garantijos yra aktualesnės nei kitur. Taigi, tikrai nepasisakyčiau už visiems vienodą sistemą ji turėtų būti pritaikyta prie konkrečių poreikių, bet žinoma, aš prisimenu, kad kalbėdami apie mokumas 2 mes prašėme tokios sistemos, todėl negalime kritikuoti komisijos už tai, kad ji pateikė šį pasiūlymą. Nors galbūt mes ir pasirinktume netokią išsame e, sistemą temą ir netaip finansuojamą sistemą. Daugiau norinčių pasisakyti nėra. Klausiu pranešėjo, ar jūs norėtų išklausyti komisijos atstovų? Nes buvo patiktas klausimas, ar yra komisijos atstovų. Prašom. Thank you. Thank you for, uh... Dėkuoju Peteriui pranešėjui. Dėkuoju kalbėjusiems diskusijoje. mūsų baltoji knyga numato minimalų harmonizavimo e, režimą, atsižvelgdama, e, jame atsižvelgiama į, į skirtumus nacionalinėse valstybėse. 12 valstybių jau yra susijungusios į šitą draudimo sistemą, draudimo garantijų sistemą. Ir e, taip pat reikia atsižvelgti, kad pagal tą sistemą vartotojai, klientai iš kitų valstybių turėtų būti vertinami vienodai. Tačiau mes pateikėme argumentų, kodėl tokia sistema reikala, reikalinga. Mes e, e pateikėme e, tam tikrus argumentus, kadangi čia negali būti atsakymo taip arba ne. Tačiau vis dėlto reikėtų numatyti tam tikrą veiksmų laisvę skirtingoms bendrovėms. Taip pat reikėtų atsižvelgti ir finansų rinkos poveikį. Mes siūlome minimalę sistemą. Baltojo knygoje mes numatėme sritis, kuriuose būtina labiau harmonizuoti Tačiau reikia suteikti ir valstybėms tarėms galimybę prisitaikyti prie naujų sąlygų. Ir mes dabar e, baigiame vertinti komentarus, kurie buvo mums e, atsiųsti po to, kai buvo išleista baltoji knyga. Taigi mes apibendrinsime šios diskusijos rezultatus ir pratęsime diskusiją ir uh, informuosime jūs apie visas papildomas e, detalės. Dėl automo, transporto priemonių e, draudimo bendrovių. Šitos bendrovės nepatenka į šią garantijų sistemą, kadangi jos yra reglamentuojamas kitose įstatymuose. Taigi Tai yra pagrindiniai dalykai, kuriuos mes pateikėme savo baltoje knygoje ir mes tikimės jūsų pasiūlymų bei komentarų. Aš taip pat norėčiau atsakyti keletą klausimų, kurie buvo pateikti. Viki kalbėjo apie perdraudimo e, bendrovių veiklą, kadangi čia yra verslo, verslo teigiamos paslaugos verslui, čia yra kitas dalykas. Aš taip pat norėčiau atsižvelgti į Jusits vaidmenį. Europos liaudės partija puikiai supranta, kokie iššūkiai kyla rengiant, iškilo rengiant šią ataskaitą, kadangi čia nėra didelio tikimybės, kad apskritai, kad e, bendrovės galėtų sužlugti visos vienu metu tačiau vis dėlto reikėtų taikyti nuoseklų požiūrį ir aš manau, kad iš tikrųjų komisija e, teikia e, minimalaus harmonizavimo pasiūlymą, o maksimalus harmonizavimas ko gero yra neįmanomas, tuo labiau, kad reikia atsižvelgti į fizinių ir juridinių asmenų specifiką ir reikia atsižvelgti į visus skirtumus ir tik tada apibendrinti visus šios dalykus. Galbūt jungtinis komitetas galėtų užtikrinti tą nuoseklumą. O dėl e, iš anksinio e, finansavimo nesu labai įsitikinęs, kadangi per vienerius metus sunku įsivaizduoti, kad 99,5 procentai bendri, draudimo bendrovių ims ir sužlugs. Todėl manau, kad to iš ankstinio finansavimo fondo įkūrimas yra kiek per ankstyvas žingsnis. Norėčiau priminti, iki kada jūs galite pateikti pakeitimo siūlymus kad pranešimo projektas bus aptarinėjimas 28, vasario 28 dieną. Pakeitimai gali būti siunčiami iki kovos 11, o gegužės 2 bus aptarinėjimo, o po to plenarnė sesijoje birželio mėnesį bus balsuojama. Kiti klausimai Kito posėdžio data yra vasario 1, antradienis 9 val. iki 12.30. Taigi baigiame šiandien posėdį anksčiau. Dėkuoju Jums už darbą.